Dabar dėl dokumentų pasirašymo pagal įprastą teisėkuros procedūrą kartu su tarybos pirmininku trečiadienį pasirašysime keturis dokumentus pagal, priimta, priimtus pagal paprastąją teisėkuros procedūrą pagal 74 darbo tvarkos taisyklę tekstai ir pavadinimai pateikti jums e, yra protokole šių dokumentų.